Um, not... Dėkoju, gerbė kolegos, mes esame darbą ir perėdami prie vakarų Balkanų klausimo. Išklausysime Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos e, pirmininko pavaduotojos pareiškimą apie priimtą sprendimą dėl ES plėtros strategijos vakarų Balkanuose. Ir suteikiu žodį dabar poniai Mogerinį. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė.